Balsuosime dėl šio pranešimo rytoj. Dabar periname prie paskutinio pranešimo, kuris numatytas mūsų šio vakaro darbo tvarkėje. Tai yra Grasa Mūra pranešimas, daugia kalbystė Europos turtas ir bendras rūpestis. Žodis pranešėjui. Ačiū. Komisijos komunikatas daugia kalbystė Europos turtas. Buvo aptartas taryboje, regionų komitete, ekonomikos ir socialinių reikalų komitete, Europos parlamente. Šią temą yra parengta labai daug dokumentų. Europos parlamentas yra ir anksčiau paskelbęs nuomonių dėl daugia kalbystės. Akivaizdu, kad mokant keletą kalbų Mokėdamas keletą kalbų žmogus turi didelį konkurencinį pranašumą. Ir kalbų mokymas, daugia kalbystės programos Europoje yra labai svarbus dalykas. Kalba yra veiksnys skatinantis socialinę apriepti. Ji padeda regionams vystytis, padeda puoselėti ryšius um, su šalimis, su kuriomis mūsėja bendra istorija ir kalba. Ir žinoma, labai svarbu, kad būtų teikiama parama visų pirma ES oficialiosioms kalboms. Mes žinome, kad ES yra mokomasi ir mirusių kalbų, klasikinės graikų kalbos ir latinų kalbos. pagrindas, kuriuo remiantis galima mokytis kitų kalbų, visų pirma yra gimtosios kalbos mokėjimas. Ir ne, iš ne vieno vaiko negali būti atimta galimybė mokytis savo kalbos toje šalyje, kurioje gyvena. Egzistuoja regioninių ir mažumų problem, kalbų problema. Ir turiu pasakyti, kad ne viename Um, šio pranešimo skyriuje neraginama atsisakyti regioninių ar mažumų kalbų. Pranešime kalbama apie pagrindinės teisės, apie žmogaus teisės. E, Galicijos, Katalonijos, Baskų krašto gyventojai labai nori puoselėti savo kalbas Esame girdėję, kad kai kuriuose regionuose tėvams yra siunčiamos formos, klausimynai, kuriuose klausiama, kokiomis kalbomis jie nori, kad mokytosi jų vaikai. Tačiau juk yra oficialioji valstybinė kalba. Bet lygiai taip pat reikia atsižvelgti ir į subsidiarumo principą. Labai tikiuosi, kad mano pranešimas bus patvirtintas toks, koks yra, be liberalų pakeitimų. Reikia, kad būtų gerbiama demokratija ir pluralizmas. Ir daugia kalbystė neturi būti pretekstas, kam nors užkirsti kelią. Ačiū. Dabar žodis komisijos nariu Mišeliu. Ponios ir ponai parlamentarai, ponai pirmininkė, pirmiausia, leiskite patikoti už įcivinį pranešimą ponui Grasa Mūra. Pranešimas parengtas yra apie daugia kalbystę. Europos komisijos požiūris iš įklausimą yra aiškus. Mes įvė didelį dėmesį mokytojų parengimui, e, kalbų propagavimui. Visą tai turi apimti visus visuomenės sluoksnius. Kalbų įvairovė yra labai svarbus dalykas. Tai padeda žmonėms geriau vieniems kitus suprasti. Čia turime kalbėti apie žiniasklaidos vaidmenį ir apie kultūros ir kalbų santyki ir apie tai, kaip tai veikia valstybės. Pritariu pranešėjo nuomoniai dėl to, kad daugia kalbystė turi svarbę įtaką kasdieniam ES piliečių gyvenimui. Nekalbant jau apie migraciją ir, ir apie globalizacijos iššūkius gimtojų kalba plus dvi kalbos, taip pat užsienio kalbų mokymas ankstyvame amžiuje yra mūsų daugiakalvystės politikos prioritetai. Mes remiamės būtent šią įgytimi ir pasisakome už mokymą, už visą gyvenimą. Tai kalbų mokymas turi apimti būtent ir tuos žmonės, kurie yra metę anksti mokyklą, tai taip pat turi apimti migrantus, mes turime taip pat telkti savo pastangas prie vyresnių žmonių, kad jie mokytųsi kalbų, kad to mokytųsi profesinių mokyklų moksleiviai. Tad sveikinu šį, šį ir jūsų požiūrį. Motivacijos skatinamas ir tinkamų metodų parengimas čia yra svarbiausias dalykas audiovizualinių interaktyvių priemonių naudojimas, interneto naudojimas padeda e, pasiekti šių tikslų ir parinkti geriausius metodus kiekvienai besimokančiųjų grupiai. Mokymosi viso gyvenimo sistema apima bet kokių kalbų mokymosi - regioninių ir mažumų kalbų mokymas ir kitų kalbų, kurios vartojamos pasaulyje mokymas ir taip pat yra mūsų prioritetas. Mūsų piliečių poreikis mokytis kalbų yra pakankamai didelis. Maničiau, kad pirmiausia svarbu vis tik yra mokėti savo nacionalinę kalbą ar kalbas. Tai yra būtina kiekvienam piliečiui, kad jis galėtų tinkamai nu- integruoti į savo šalies visuomenę. Valstybės narės priima sprendimus dėl kalbų politikos. Lygiai taip pat ir dėl mažumų politikos buvo pasirašyta e, hartė dėl mažumų kalbų. Džiaugiuosi tuo, kad Europos parlamentas parėmė mūsų požiūrių į daugia kalbystę ir jos plėtojimą. Dėkoju. Ačiū. Dėl šio pranešimo balsuosime rytoj ir baigiame mūsų šio vakaro darbo atvarkės klausimų nagrinėjimą. Kitas posėdis vyks rytoj, kovo 24 dieną nuo 9 iki 1. Na, o po pietų taip pat atitinkamų laikų vyks posėdis, bus svarstome tinkami klausimai. Baigiame šios dienos posėdį.